Ja, genau. Ich mache dann mal einen Pass. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen wunderschönen guten Tag. Mėly kolegos, linkiu visiems, tiksliau noriu pasisveikinti šią popietę, džiaugiuosi, kad e, radote kelią į šią posėdžių salę, nes žinau, kad kai kuriuose Europos regionuose dar yra daug sniego iškryta, ypatingai tose regionuose, kurie nėra taip prie sniego pripratę ir todėl kai kurios oro bendrovės negalėjo savo lėktuvų į orą pakelti, pavyzdžiui, Ispanijoje, kitur, nepaisant to, kaip žinote, 14 val. 30 minučių prasidėjo eilinis trilogo posėdis ir nemažai kolegų jame dalyvauja. Helga Trupel, Sidonija, Reimer Böge, An Jensen, Joran Ferm. Tiek pat yra ir komisijos atstovų tenai, todėl Štefano Lymano nėra, tačiau jį pakeičia kolega arba kolegė. Mes Tame trilogijoje nedalyvaujame. Todėl savo posėdžio atšaukti negalėjome. Juolab, kad turime darbo tvarkę, kurią iš tikrųjų reikia rimtai išsamei aptarti, kadangi šiame, šiame etape jau galėtume beveik baigti savo horizontalesias diskusijas arba preliminariai baigti darbo tvarkė jums buvo išdalinta. Tikiuosi, kad niekas jai neprieštaraujate, žvelgiu į salę ir nematau prieštaraujančių. Taigi laikykime, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Jau minėjau, kad šios dienos posėdis yra paskutinis per mūsų apmąstymų laikotarpį. Tai reiškia, kad šiandien baigsime svarstyti horizontaliasias temas visi kartu, o po to pradėsime svarstyti darbo dokumentus, kuriuos parengs mūsų pranešėjas. Dokumentai bus rengiami šio, e, šių e, apmąstymų dokumentų pagrindų, kuriuos svarstėme. Darbo dokumentai bus parengti dar iki kalėdų ir juose e, bus stengiamas atsižvelgti į mūsų diskusijų metu išsakytas mintis ir pastabas. Pranešėjas parengs prieš kalėdas ir mums pateiks anglų kalba kelis darbo dokumentus. Pirmiausiai bus darbo dokumentas dėl europinės pridėtinės vertės, dėl e, strategijos Europa 2020, kitas darbinis dokumentas <clears throat> bus e, jame susumuojama tai, e, ką šiandien aptarsime Tai yra darbo dokumentas dėl naujos finansų perspektyvos struktūros ir jos lankstumo. Pranešėjas taip pat e, mus informavo, kad parengs darbo dokumentą dėl e, finansų perspektyvos įgyvendinimo ir valdysenos. Jis ketina tai padaryti kaip įmanoma greičiau. Taip pat atsižvelgdamas į 2011 e, metų sausio mėnesį ketinama paskelbti e, komisijos atitinkamą komunikatą Pirmiausiai mums reikia palaukti šiek tiek, kol komisija pristatys savo analizę ir jau į ją atsižvelgdami ir ją išnagrinėję mes galėsime parengti savo darbo dokumentus. Per pirmąją darbo savaitę sausio mėnesį visi darbo dokumentai bus išversti ir pateikti visomis oficialiomis ES kalbomis ir turėsime e, galimybę, tačiau dar prieš kalėdas arba šventinių laikotarpį susipažinti su šių dokumentų turiniu anglų kalba, o sausio mėnesį jau galėsime pasiskaityti juos ir savo gimtausiomis kalbomis. Esame gavę paklausimų iš kitų komitetų kolegų ir jie prašo paskelbti darbo dokumentus taip pat mūsų komiteto interneto svetainėje. Mes anksčiau tarpusavė sutarėm, kad apmąstymo dokumentai yra skirti tik tai mūsų vidiniam naudojimui, tačiau darbo dokumentai, kuriuos parengs pranešėjas, turėtų būti skelbiami mūsų interneto svetainėje tam, kad kitų komitetų kolegos taip pat, jeigu pageidauja, galėtų su jais susipažinti, su jų turiniu tiksliau mes tokį sprendimą esame priėmę. Žinau, kad tie dokumentai bus svarbus kitiems komitetams. Ir šis sprendimas buvo priimtas todėl, kad mūsų nuomonė tie darbo dokumentai atspindi komiteto bendrąją nuomonę, ne dėl kiekvieno punkto atskirai, tačiau mes esame vieni kitiems prižadėję atsižvelgti į diskusijų turinį ir pareikštas mintis, todėl jau turime e, tam tikrą pagrindą e, svarstydami šios apmąstymų dokumentus, taigi darbiniai dokumentai galės būti skelbiami tam, kad kiti komitetai galėtų susidaryti savo nuomonę apie tai, kokia yra mūsų pozicija. Sausio 30 dieną koordinatoriai pristatys mūsų kitų metų, tiksliau e, rugsėjo 30 jau balsavo dėl kitų metų darbo plano, kurį mes pristatėme komitetui. Yra atlikti keli pakeitimai ir dokumentai jums yra išdalinti, taigi kolegos, kurie norėtų pristatyti šį darbų planą savo komitetuose, gali tai padaryti. Atitinkamai atkreipdami dėmesį, kokią e, kalendorinę dieną ir kokią kokį sektorių ir su juo susijusią temą mes ketiname svarstyti e, tam, kad e, kitų komitetų kolegos, kurie domisi, galėtų dalyvauti atitinkamoje posėdėje. Be to mes per paskutinį koordinatorių posėdį priėmėme nutarimą dar kartą pamėginti įsteigti papildomą komitetą mūsų darbe tam, kad e, tuos klausimus, e, kurių nesugebėjome įtraukti į savo darbų programą, galėtume aptarti. Dėl e, šio sprendimo dar nėra patvirtinti jokie konkretūs terminai, tačiau gali būti, kad sausio 25 arba vasario pirmą dieną, tiksliau mūsų komiteto dar papildomą posėdį surenksime aptarti neaptartiems klausimus. Kitą savaitę Strasbūrė aš pristatysiu mūsų posėdžių programą per komitetų pirmininkų susitikimą. Anksčiau negalėjome to padaryti, nes tuo metu, kuomet vyko komitetų pirmininkų suėga mūsų komitetas posėdžiavo. Aš e, susitariau, kitą kartą bus skirta mano pasisakymui šiek tiek daugiau laiko tam, kad būtų galima galbūt atsakyti ir į pirmininko klausimus. Aš dar kartą patvirtinsiu mūsų pasirengimą kartu su pranešėju atvykti į kitus komitetus taip kaip prieš savaitę darėme, lankydamėsi transporto komitete. E, šią savaitę lankysimės vystimosi komitete. Jeigu kiti komitetai pageidautų su mumis susitikti ir jeigu neturėtume tuo metu kitų įsipareigojimų, mielai atvyktume į kitus komitetus, taip pat esame pasirengę atsakyti visas nuomonės, į visus laiškus, jeigu juos laiku gausime, jeigu gausime pasiūlymus arba laiškus, nuorodas per vėlai, negalėsime į jas atsižvelgti, tą taip pat noriu labai aiškiai pasakyti. Taigi, jeigu savo komitetuose aptarėte sūrę komiteto veiklą, tai noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad labai svarbu, kaip įmanoma, anksčiau gauti kitų komitetų nuomonės vienais ar kitais klausimais. Be to mes diskutavome per pastarąjį koordinatorių posėdį apie tai, e, kokią struktūrą pasirinkti savo, pasirinkti savo diskusijoms aptarėme galimybę pasikviesti už atskiras rytis atsakingus komisijos narius ir aptarti su jais rūpimus klausimus, galbūt pasikviesti į mūsų posėdžius ekspertus arba kompetentingų komitetų narius ir atstovus, nes kiekviename komitete rengiama labai daug savo iniciatyvos pranešimų ir tiems pranešimams yra paskiriami ne tik tikrieji pranešėjai, tačiau taip pat ir šešėliniai arba bendra pranešėjai. Mes tačiau nusprendėme neformalizuoti mūsų komiteto posėdžių. Pirmiausiai norėjome savo komiteto viduje išsiaiškinti, kokią pasirinkti veiklos krypti, diskusijų krypti, todėl mes nenorime per daug laiko eikvoti įvairiems oficialiems pareiškimams ir pasisakymams, taigi kol kas priemėme sprendimą e, kviestis dar papildomų komisijos atstovų, pavyzdžiui, komisijos narių, nes komisija ir šiaip yra mūsų posėdžiuose atstovaujama, nes ką gali komisarai mums pranešti, kol komisija nėra priemusi konkrečių sprendimų, skirsta informacija, kuriams galėtų pranešti komisijos nariai, kuri, kuria, su kuria mes ir taip galime susipažinti skaitydami komisijos komunikatus. Taigi, tokia būtų mūsų strategija posėdžių eigos. Jeigu neturėtumėte papildomų klausimų šią temą, tuomet pereikime prie trečiojo darbo turkės punkto jo pavadinimas yra Salvadoro e, apmąstymų dokumentas, e, kurį, e, kuriuo mes remiamės aptardami mūsų vidutinio laikotarpio finansinio planavimo aspektus. Žinau, kad vien dėl šios priežasties kai kurie kolegos nusprendė dalyvauti šio komiteto darbe, tam, kad galėtume diskutuoti apie finansinio plano laikotarpio trukmę. Dabar prašau Salvadorą pristatyti šį klausimą. Muchas gracias, presidenta. Hoy estamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien svarstome daugiametį finansavimo planą po 2013-ųjų, tačiau visi, aišku, laukia žinių iš kito susitikimo, tai yra dėrybų dėl 2011 metų biudžeto. Kaip minė, jūs minėjote, šiuo metu vyksta trilogas tuo klausimu. Nebejoju, kad ten primami sprendimai įtakos ir mūsų mąstymą dėl šio laikotarpio. Remdamiesi tuo planu, kurį parengėme, rengėmės imtis daugiamečio finansavimo plano, kuris prasidės 2013-aisiais. Jumis išdalintas apmąstymo dokumentas ta tema ir jame E, bandau kalbėti apie pusiausvyrą tarp finansinių išteklių stabilumo. Iki šiol mm, yra jau įvykę keturi tokie laik, finansavimo laikotarpiai. Pirmasis buvo penkių metų, kiti truko po septynis metus. Nuo 1993 metų trunka septynmečiai. Nu, buvo patvirtinti septynmečiai finansavimo laikotarpį. Europos parlamentas visada akcentavo, kad tas daugiamečio finansavimo planas turi e, atitikti kitus finansavimo planus. Mes manome, kad būtų geriau, jei komisijos ir parlamento kadencija sutaptų su tuo finansavimo plano trukme dėl demokratinio atskaitingumo priežasčių. 2006 m. gegužės mėnesį praeitos kadencijos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuriame ragino kitą finansavimo planą patvirtinti penkiems metams, nes nusprendėme, kad tokios trukmės planas atitiktų parlamento ir komisijos, komisijos kadenciją. Bet tai nuo 2007 iki 2013 Kaip žinote, galioja dabartinis finansavimo planas septyniarių metų, tačiau ir šiuo atveju buvo nuspręsta pasirinkti septyniarių metų laikotarpį, nes dėl sanglaudos politikos ir žemės ūkio politikos geriau buvo rinktis ilgesnį finansavimo laikotarpį, nes kadangi visos programos buvo patvirtintos ir Todėl reikėjo užtikrinti, kad struktūrinė ir žemės ūkio politika būtų visapusiškai gyvendinta. Mums, mūsų komitetui sutiktas mandatas svarstyti kitą finansavimo laikotarpį. Ir čia turime būti dar atsargesni siekdami stabilumo ir lankstumo pusiausvėros finansuose. Viena iš priežasčių dėl to, kad atrodo, jog e, išteklių bus mažai visur. E, kalbama apie taupimo priemonės ir manau, kad kito finansinio plano trukmė bus pasitelkta tam, kad biudžetas pasidarytų lankstesnis. Jie bus siekiama užtikrinti didesnį biudžeto lankstumą. Penkerių metų laikotarpis, jeigu jis būtų patvirtintas, sutaptų su parlamento kadencija visiškai. Ir net jei tai bus, galbūt būtų protinga paskelbti ir perinamą į laikotarpį, kad, kad tas planas atitiktų ir komisijos bei parlamento kadencijas. Prieš imdamėsi svarstyti įvairių variantų, dar noriu pasakyti štai ką. Jeigu pasirinksime ilgesnį nei penkerių metų finansinį planą, turėsime įrašyti labai aiškę peržiūros nuostatą. Ir tai aptarti ir tarp institucinėje sutartyje ir reglamente dėl naujos finansinės perspektyvos. Noriu priminti Jums, kodėl mes nesustarėme dėl 2011 biudžeto. Todėl, kad mums nepavyksta uh, užmėgsti tokių santykių su taryba, kurie būtų pagristi pasitikėjimu, ypač uh, e, darantis dėl lankstumo ir peržiūrą, lankstumą ir peržiūrą reglamentuojančių nuostatų. Todėl, kad, todėl manyčiau, kad būtų rizikinga rinktis ilgesnį laikotarpį, nes neįsiv... nemanau, kad taryba pritartų tokiai peržiūros nuostatai. Ketvirtame mano ir ketvirtame ir penktame mano dokumento puslapyje matote pristatytus visus variantus. Pirmoji penkių metų finansavimo planas prasideda 2014, antras variantas penkių metų e, laikotarpis, kuris prasideda 2020-aisiais po septyniarių metų, taip vadinamo, pereinamojo laikotarpio, kuris apimtų 2014-2020 metų finansavimo laikotarpį, finansavimo planą o po to perinamo laikotarpio komisijos, parlamento ir finansavimo plano trukmė visiškai sutaptų. Trečias variantas - penkerių metų finansavimo planas, prasidantis 2016, pratesus ir atitinkamai pagalgavus dabartinį daugiametį finansavimo planą. Ir paskutinis, ketvirtas variantas jį būtent svarsto komisija. Taigi, dešimties metų finansavimo plano galimybė, taip pat E, peržiūrą įpusėjus tam laikotarpiui ir komisija jį vadina 5, 5 plus 5 planu. Jeigu atsiversite kitą puslapį, pamatysite ten schemą. Ja įtraukiau, kad geriau įsivaizduotumėte kaip išsidėsto skirtingi finansavimo laikotarpiai bei komisijos ir parlamento kadencijos. Manau, kad šis grafikas viską puikiai iliustruoja. Dabar perinu prie įvairių skirtingų variantų aptarimo. Penkių metų finansavimo ciklas, bet perinamojo laikotarpio. Jis suteiktų, šis variantas mums suteiktų daugiausiai lankstumo. Nes jis užtikrintų, kad visi visų institucijų mandatai ir laikotarpiai sutaptų. Taigi, kalbant apie atitinkančius mandatus, tai čia viskas gerai. Tačiau yra kai kurių kitų kliūčių. Visų pirma, Europos parlamentas neturės galimybės svarstyti kito finansavimo laikotarpį, tai, tai nepadidins e, abiejų institucijų atskaitingumo ir skaidrumo. Ir iš politinio požiūrio taško viskas atrodo netinkama. Techniniu požiūriu tai įmanoma. Tai suteiktų mums lankstumą, tačiau politiniu požiūriu vertinant tai yra gana sudėtinga. Antrasis variantas yra patrauklesnis. Taigi penkių metų finansavimo ciklas, prasidedantis 2021-aisiais, mm, būtų numatytas pereinamasis laikotarpis. Ir šis penkių metų laikotarpis pasibaigtų ir pasėtų vienerių metų E, perinamasis laikotarpis. Tačiau kitas parlamentas bus renkamas 2014 ir kitos kadencijos parlamentas neturės galimybės dėrėtis dėl, dėl dabartinio finansavimo plano, nei dėl sekančio. Kita vertus, tai reikštų, kad 2021-aisiais parlamento ir komisijos kadencijos bei finansavimo laikotarpiai visiškai sutaptų. vėlgi pateikiau grafiką, kuris viską puikiai iliustruoja. Trečias variantas taip pat gana patrauklus. Ypač atsižvelgiant į tai, kad dėrybos dėl kitos finansinės perspektyvos tarp valstybių prasidės. Taigi kitas finansavimo laikotarpis padėtų 2016-aisiais, pratesus dabartinį finansavimo laikotarpį. politinių problemų čia neiškyla, bent jau ne Europos parlamente. Tačiau kalbant apie komisiją, problemų galėtų iškilti, nes pasiūlymas dėl, pasiūlymą dėl laikotarpio pratesimo turėtų pateikti dabartinė komisija, o kita Europos komisija neturės galimybės teikti nuomonės dėl 2016 16 prasidedančio finansavimo laikotarpio, nes jį parengs dabartinės kadencijos komisija. Todėl Europos komisijai šis variantas gali nepasirodyti labai patrauklus. Tačiau tai reiškia, kad taryba turės galimybę mm, blokuoti šį finansavimo planą, nes tvirtinant paskutinį prireikė trijų pirmininkių Junknės karalystės, Luksemburgo ir Austrijos. Jos visos dirbo, kad būtų pasiektas susitarimas. Ir dėl galutinis sutarimas buvo pasiektas per 11 valandų. Taigi, į tai irgi reikia atsižvelgti, ypač prisimenant tai, kad valstybių biudžetai. Tai yra gana sudėtingoje padėtyje. Tai, taigi manau, kad dabartinio finansavimo laikotarpio pratesimas yra galimybė, kurią pranešėjas turėtų svarstyti. Ir ketvirtas variantas - dešimties metų finansavimo laikotarpis su peržiūra per vidurį, taip vadinamas 5 plus 5 pasiūlymas. Tai reikštų, kad visos ribos ir pagrindiniai, svarbiausia teisiniai instrumentai, sanglaudos žemės ūkio politika būtų patvirtintos dešim, dešimties metų laikotarpiui. Bet yra viena konkreti problema - lankstumas. Neužsitikrintumėm reikalingo lankstumo. Nebent mums pavyktų įrašyti griežtą saistančią nuostatą dėl vidutinės trukmės peržiūros. Kaip žinote, dabartinė numatoma peržiūra daug e, neleidžia tikėtis. Iš esmės kalbama apie 10 plus 10 laikotarpį. Taip pat būtų numatytos išlaidų ribos, vėlgi lankstumo ne, neužsitikrinsime. Komisija savo, kad galima numatyti rezervus kiekvienai biudžet, kiekvienam biudžeto e, antraštiniam skyriui, bet reikės išsiaiškinti, kiek taryba ir valstybės bus linkusios skirti kokio didžio rezervą jos nu, sutiks skirti kiekvienai antraštiniai daliai. Ne, nesu tikras, kad taryba, dabartinės sudėties taryba pritartų tokiam pasiūlymui. Ir paskutinis mano apmąstymų dokumento puslapyje rašite pasiūlymus, te, temų pasiūlymus, apie ką reikėtų kalbėti, apie tai, kaip užtikrinti daugiau stabilumo, taip pat kaip užsitikrinti uh, E, pakankamai ilgus laikotarpius, kad galėtume finansuoti nuosekliai žemės ūkio ir sanglaudos politiką. Kaip užsitikrinti, kad tos daugiametės finansavimo programos būtų tinkamai suplanuotos ir taip pat, koks variantas geriausias parlamentui. Ar mes norime, kad netrukus pasidėtų dėrybos, kuriuose mes dalyvautume, tam, kad mums rūpimi punktai būtų apsvarstyti trilogija, kuris vyksta dabar. Ir ar pradedame dėrytis, o gal pradedame dėrytis 2011 ir deramės dėl dabartinio finansavimo plano pratesimo, žinodami apie tai, kokia yra padėtis valstybėse narėse dabar. Ir paskutinis klausimas. Ar jūs manote, kad 10 plus 10 variantas numatantis vidutinės trukmės peržiūrą e, numatytų, ar, ar ta, pagal tą variantą ta peržiūra būtų privaloma? ir kokį pasiūlymą Europos parlamentas galėtų pateikti. Taigi, tokie yra pasiūlymų diskusijų pradžiai. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad sekretariatas parengė lentelę ir ta lentelė netgi geriau iliustruoja tos keturis variantus ir ke keturias mąstymo kryptis. Taip pat, kiek lankstumo ir skaidrumo jie numato, taip pat koks, kokio prognozojamumo tikėtis, e, taip pat ar, ar bus pakankamai stabilumo gyvendinant daugiametės finansavimo programas. Ten iliustruojama taip pat kad e, iliustruojamas pareinamųjų laikotarpių buvimas ar nebuvimas. Nepaminėjau dar vieno varianto, kuris yra gana tarybos požiūrių gana pagristas. Tai yra išlaikyti dabartinę status quo septynerių metų laikotarpius. Mes jau turėjome galimybę stebėti keturis tokius septynmečius finansavimo planus ir tikėtina, kad nemažai tarybos narių norėtų, kad niekas nesikeistų. Tai, bet jeigu niekas nesikeis, tikriausiai nie, apie tai nereikia išsamei kalbėti, būtent todėl šio varianto ir neminėjau. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė. Ačiū labai už e, šią įžangą į apmąstymo dokumentą kuris buvo parengtas dar prieš savaitgalį, taigi kolegos, tie, kurie nedalyvavo advento renginiuose, galėjo per savaitgalį su jo turiniu susipažinti. Dabar turime šiokią tokią problemėlę. Įprastai e, po pranešėjo kalba koordinatoriai, tačiau dėl to, kad e, paraleliai vyksta mūsų konkurentų kabutėse posėdis, tai yra trilogas. Kai kurių koordinatorių nėra salėje, pavyzdžiui, Europos liaudės partijos frakcijos koordinatoriaus nėra. Žinau, kad socialistai išklausimą išsprendė, Eider ir Joran. Nežinau, kas atstovauja liberalams arba žaliesiems, yra Richardas Ešvart ir Miguel Portas, EFD frakcijai bet kokiu atveju nėra jo, jai atstovaujančios ponios Andrijansen klausimas, ar yra kas nors, kas kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu, atmarkaras, gerai, liberalai taip pat turėtų apsispręsti, tai jau kalbėsi, dar svarstai, na gerai. Taigi, Otmarai pirmiausiai žodis. Pone pirmininkė, manau, kad E, jeigu kalbėtume tiesą, tai frakcijose dar šio klausimų diskusijos nesibaigė, galiu asmeniškai savo posėdį pris, po, požiūrį pristatyti. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, tačiau manau, kad mes dirbame tokiame komitete, kuris turi planuoti ne tik finansų perspektyvą, kadangi jo pavadinimas taip pat susijęs ir su biudžeto ištekliais ir e, politiniais išbandymais. Taigi, manau, kad turėtume pasimokyti iš diskusijos dėl 2011 metų biudžeto. Pačioje diskusijų pradžioje neturėtume per daug gilintis į skaičius, į techninės detalės. Neturėtume būti per daug pragmatiški. E, nereaguoti per daug į kitų institucijų pozicijas. Mes privalome tai sudaryti alijansą su savo piliečiams dėl ES veiksmų būtinybės artimiausiais metais. Yra svarbu diskutuoti apie turinį ir apie tai, kokia ES taps iki 2020 metų Aš kaip manyčiau, kad reiktų iš karto pradėti diskusijas su pranešėju, taip pat nustatyti peržiūros laikotarpį ir daugiausiai dėmesio reikia skirti teisinio saugumo, lankstumo ir skaidrumo užtikrimo klausimams. Tačiau taip pat manau, kad mums reikia aptarti ES finansinę būklę ir įvertinti pokyčius po pastarųjų metų ir kritiškai pažvelgti į tai, ar mūsų išleistos lėšos e, tikrai leido pasiekti užsibrieštų tikslų Taigi, pirmiausia, reikia aptarti finansinius klausimus e, ir pasiremti toje diskusijoje auditorumo atitinkamą ataskaitą. Antras dalykas, prašyčiau išsiaiškinti, kaip šiuose diskusijose bus galima atspindėti mūsų krizės metu išmoktas pamokas. Per krizę visi tvirtino, kad mums reikia daugiau ES. Ką tai reiškia biudžeto atžvilgių? Visi tvirtiname, kad mūsų konkurencingumas priklauso nuo investicijų mokslinius tyrimus ir plėtrą. Taigi klausimas kyla, kaip europinių lygmenių būtų galima geriau tas investicijas koordinuoti, ką reiškia smulkaus verslo ir bendrosios rinkos aktai, ką reiškia strategija Europo 2020, ką reiškia Europos išorės veiksmų tarnyba bei globalizacijos iššūkiai e, biudžeto politikos kontekste ir kaip turėtume vertinti naują jėgų persiskirstimą. Mes kalbame apie e, naują koordinavimą ir e, e atsakomybės ryčių persiskirstimą, koks turėtų būti numatytas atitinkamas saugiklių sistemos nustatymas. Taigi manau, kad dabartinėme etape turėtume daugiau kalbėti apie mūsų politinius prioritetus ir kalbėti apie tos klausimus, kuriuos finansuodami nepasiekėme savo politinių tikslų. Aš manau, kad reikia reikalauti pinigų toms sritims, kuriuose mes galime galime tikėtis didžiausios sėkmės ir būtent tas rytis pirmiausiai turėtume apibriežti ir po to kalbėti apie konkretų finansavimą, todėl man būtų įdomu, kaip 2011 m. biudžeto diskusijos ir išvados dėl jų atsispindi mūsų pasirinkime diskutuoti dėl šios finansų perspektyvos. Pirmininkė, ačiū labai. Manau, kad paskutinis klausimas yra labai įdomus, nes įsvarstant aiškiai matome, kad e, taryba grįžčiau laikosi ankstesnių savo pozicijų. Eida dabar. Da. Bueno, lo primero de todo, eh, evidentemente agradecer a Salvador. Ačiū. Ačiū Jūta. Visų pirma, aš noriu padėkoti Jums už padarytą darbą. Ačiū, kad sugebėjote į dokumentą sutraukti įvairiausias įmanomas alternatyvas, o jų yra nemažai. Šimtų procentų sutinku e, su pono karas išlyga. E, nuo to, kai mes pradėjome, nuo to momento, kai pradėjome organizuoti komiteto darbą, iškart supratome, kad reikėjo sukurti tam tikrą finansų sistemos struktūrą, stabilumą, bet ir tuo pačiu lankstumą. O galiausiai e, prieš priimant galutinį sprendimą mes galvojame, kad reikėtų kur kas strategiškesnių pamastymų, bendresnio pobūdžio pamastymų. Turim galvoti apie ES tikslus, apie tai, kokios politikos visai sąjungai reikia ir panašiai. Ir dabar mes turime pranešėjus poziciją, nekartosiu visko, kas buvo pasakyta, e, bet mes turim sužinoti, kokia yra pranešėjo pozicija už ar prieš tas alternatyves. Mes visi puikiai žinome, kaip E, sistema veikia šiais metais. Norėčiau sugrįžti prie to, nuo ko pradėjome. E, Kalbama apie vieną sprendimą, kuris yra įmanomas, nes kitaip susidaro įspūdis, kad e, mes turim 50 veikimo būdų ir nesuojam išsirinkti ko mes e, kol kas dar neturime galutinės pozicijos, bet dėl to, kas yra geriausias veikimo būdas, visiems e, net paprasta buvo tą padaryti, kaip Salvador pasakė savo pasisakymo pradžioje, yra sunku suderinti tas skirtingas nuomonės dėl finansų e, perspektyvas, finansų bazės. Bendrai, kai kalbame apie finansų sistemą, turime numatyti, kad tai yra susiję su viso, viskuo Ir negalima sakyti, kad e, niekas neatsitiko. Nesgi praėjo dviejai metai diskusijų ir dabar mes nenorim jų iš naujo pradėti. Taigi, turime nekvanon sąlygą, kad viską reikia pasakyti aiškiai. Jokių būdų negalima sakyti, kad praėjo dviejų su pusė metų su taryba ir komisija E, dėl finansų bazės nieko nepasiekė. Jau dabar yra funkcionuojančių rezultatų ir aš manau, kad e, tikrai pakako laiko dėl kai kurių e, dalykų susitarti. Kurie iš variantų Salvadoro siūlomi yra mums primtini? Aš manau, kad nėra vieno, kurį mes galėtume išskirti labai aiškiai, bet galėtume įžiūrėti kad aiškiai, kad egzistuoja bendra pozicija dėl tam tikrų parlamento nuostatų. Aš manau, kad yra pasiektas parlamento susitarimas dėl penkerių metų ir tai e, reikštų tam tikrą nuomonių suderinimą per mūsų kadenciją tarp parlamento ir komisijos. Taigi mes būtume demokratiškesni, jeigu galėtumėm tai padaryti laiku, išreikšti savo nuomonę laiku. Tačiau akivaizdu, kad yra žmonių galvojančių, kad penkerių metų nepakanka. Ypač, kai kalbame apie tam tikras programas, kuriomis turime užsimti čia parlamente, turiu galvoje sanglaudą, transportą, mokslinius tyrimus ir bendrą e, žemės ūkio politiką. Tiesą sakant, kai kurios tos politikos reikalauja ilgesnio laiko tarpo. Ir septyniarių metų, kai kas net sako dešimties metų. Žinant, kad e, tai, kad dešimt metų būtų geriau negu septyneri metai. O mes dabar kalbam e, bendrai apie penkerių metų terminą, o dešimt metų numatome tik tai tam tikroms programoms. Aš žinau, kad komisija numato 5 plus 5 planą. Tai leistų numatyti vidurio trukmės peržiūrą, privalomą peržiūrą. Mes galėtume kalbėti apie tos peržiūros e, sąlygas, tačiau tam, kad užtikrintume stabilumą, e, turime kalbėti apie 10 metų. Praėjus penkeriams metams būtų galima tik nedidelių korekcijų įvesti. Sakykime, kad penkeri metai yra numatomi bendrai, dešimt metų kai kurioms programams. Tačiau kokios iškyla problemos dėl 5 plus 5? Kaip Salvadoras sakė, problema būtų ta peržiūra. finansų perspektyvoje jau dabar taip yra numatyta. Ir e, reikia numatyti privalomą peržiūrą. Ta, tos sąlygos negalima atsisakyti. Tačiau jeigu mes nesutinkame su taryba ir tos peržiūros nepradedame, tai tada suprasime, kad reikės visą finansų perspektyvą suspenduoti ir e, ieškoti kitokių metodikų veikti. Aš manau, kad šiuo požiūriu mes galėtume e, surinkti daugumą. Ir šiuo metu mes klausime, kada būtų galima pasiekti rezultato, kada ta perspektyva galėtų būti pradėta taikyti, gyvendinti. Salvadoras sako, kad pratesimas dviejams metams nėra patrauklus, tačiau aš manau, kad jis yra patrauklus. Kodėl? Todėl, kad kol kas taryba nenori visiškai dėrėtis tarybos min, mm, argumentai yra kitokie negu parlamento. E, ir taip jau buvo ir per praeitą perspektyvą. Todėl dabar nuspręsta, kad reikia praesti dar dviejams metams ir tai būtų nieko baisaus, nes tai užtikrintų tam tikrą stabilumą ir testinumą. Nes aš manau, kad tarybos pozicija nėra pati patraukliausia mūsų interesams. Kitas e, patrauklus argumentas Tai yra struktūrinių fondų pratesimas. E, kaip žinote, perspektyva pradžioj buvo labai e, ilga, o dabar mes jau kalbam apie kitokią sistemą. Aš galėčiau pasakyti, kad e, galime patikinti visas valstybės besinaudojančias struktūriniais fondais, kad e, ta parama nebus nutraukta ir kad finansavimas bus prastas dviejas metams. Aš manau, kad tai būtų geriausias būdas, e, apie kurį ir kalba Salvadoras. Aleksandra Alvaro. Aleksandra Alvaro, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, galiu įsivaizduoti, iš kur kil, kul, kilęs pasakymas, e, kaip nekalta mergelė gali vaiką pasigimdyti. Manau, kad e, reikia, svarstant šitokias koncepcijas, atsižvelgti į tai, ką galima pasiekti ir ko ne. Mums reikia vadovautis čia tarpusavio sąsajų ir demokratinės e, atskaitomybės principais, nes parlamentas tiek tvirtina biudžetą, tiek dalyvauja jo įgyvendinime, tačiau demokratinės tradicijos teigia, kad e, ne, reikėtų priimti sprendimus, kurios po to turės vykdyti kiti ir už jas prisimti atsakomybę. Todėl aš pasisakau už pirmąją galimybę nuo 2014 metų pradėti gyvendyti naują finansinę perspektyvą, tačiau tik iš pirmo žvilgsnio, nes 2014 metų data reikštų, kad finansinė perspektyva truktų iki 19 metų. Tai reiškia, kad kolegos, kurie mus pakeistų, jau nebeturėtų galimybės daryti jokios įtakos e, tai finansų perspektyvai ir turėtų bandyti gyveninti sprendimus, kuriems, prie kurių prieimimo neprisidėjo. Taigi Manyčiau, kad e, ta galimybė taip pat būtų sudėtinga, todėl man pati primtiniausia atrodytų trečioji galimybė, nepaisant e, to, kad nepritarčiau kolegės iš socialistų frakcijos neribotam džiaugsmui dėl šio pasiūlymo. Jeigu finansinė perspektyva prasidėtų nuo 16 metų, turėtume galimybę. Mm, dėrėtis dėl šios finansų perspektyvos Europos parlamentui, kuris būtų išrinktas 2014 metais. Tačiau mm, ta aplinkybė, kad finansinės perspektyvos projektas siūlytų savo kadenciją 13 metais baigianti komisiją, nėra priimtinas, nes tokiu būdu būtų pažeidžiamas testinumo principas ir aš manyčiau, kad pasiūlymus pristatanti komisija turėtų juos ir toliau stengtis įgyveninti. Na, tačiau aš tik tai manau, kad prasmingiausia būtų ši galimybė ir e, parlamentas 2014 metais galėtų pateikti atitinkamą pasiūlymą. Tačiau Aš taip pat nepritariu tam neribotam kolegų džiaugsmui dėl to, kad jeigu būtų prailginta dabartinė finansinė perspektyva, turėtume pasvarstyti, kokiamis sąlygomis. Kitas konkurencinis renginys taip pat, e, kurį minėjote, svarsto šį klausimą ir mes negalime čia suteikti jokio pasitikėjimo kredito šiuo klausimu, turime užtikrinti, kad nebūtų pažeisti mūsų interesai, taigi pranešėjas turėtų mums pasakyti, kokiamis sąlygomis jis įsivaizduoja galimybę prailginti šią finansinę perspektyvą, jos trukmę. Taip pat aš e, manau, kad būtų prasminga, kad finansų perspektyva truktų penkerius metus, juolap turint omenyje, kad uh, labai greitai keičiasi bendrusios sąlygos ir būtina prisitaikyti prie jų, todėl mes negalime mm, tvirtindami septynių metų finansinę perspektyvą iš anksto e, galėti reaguoti į kintančias aplinkybės tiek Europoje, tiek pasaulyje. Taigi aš siūlyčiau mums susitelkti dėl diskusijomis dėl trečiosios galimybės, tai būtų jau nemažas žingsnis į priekį, o šiaip dėkoju Salvadorui už parengtus pasiūlymus, pirmininkė. Manyčiau, kad dabar turėtų kalbėti François Alfonsi žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju e, pranešėjai už visą tą darbą, kuris tebėra geras ir e, rezultatyvus. Aš norėčiau tik paminėti tam tikrą išliką dėl politinio kalendorius. Techninį kalendorių aš visiškai suprantu ir, kodėl, e, ir suprantu, kodėl tas pranešėjas siūlo tokį e, pasilaiko grafiką. Bet politiniu požiūriu dviejai metai tarsi yra skiriami tam, kad galėtumėm galvoti, ką padarė ekonominė finansų krizė. Ar tai politinių požiūrių gali būti priimtina dviejiems metams pratesti finansų perspektyvą tam, kad būtų deramasi dėl visai kitokios susidariusios padėties. E, bet taip pat prisiminkime, kad dėl tos perspektyvos buvo dėrėtasi prieš Lisabono sutartį. Šiandien po Lisabono sutarties mums tenka kitokia atsakomybė priimant finansų perspektyvas ir Aš e, manau, kad e, būtų tik minimalu, jeigu galvotumėm tik apie pratesimą, nepersvarstydami visos strategijos. Aš e, girdėjau e, ir tam tikrų techninio pobūdžio argumentų. Yra sakoma, kad Europos parlamento kadencija sutampa su e, perspektyvų pratesimo pasibaigimu. Ir aš suvokiu taip pat, kad ta perspektyva negali atspindėti politinio ritmo. Penkeri metai, mano nuomonė, yra per trumpas laiko tarpas. O be to, valstybių narų tarpusavio patirtis rodo, kad penkeri metai yra per mažai laiko. Aš e, matau, kad komisija labai nori išlaikyti penkerius metus, bet aš pats išdėsičiau kitus argumentus, kurie e, rodytų kitokias išvadas. E, pratesimas dviejiems metams, galbūt, gal per dviejus metus bus įvesta kitų biudžeto drausmės priemonių, galbūt padėtis finansų rinkose pasikeis, bet dėl to negalime būti tikri. Aš manau, kad dabar reikėtų pabandyti įvertinti naujas Europos parlamento kompetencijas ir pabandyti pradėti dalyvauti plana, plano kūrime e, atsižvelgianti visas įmanomas galimybės. Mano nuomonė, antrasis variantas dabar yra realistiškiausias. Ačiū Richardui dabar žodis. Chairman, thank you very much. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcijai neužteko laiko, kad susėstume ir aptartume visą tai, todėl aš asmeniškai pasisakysiu. Aš e, kalbėsiu apie septyniarių metų daugiamečio e, programą. Uh, Ir pirmiausia, palankiai kalbėdamas galėčiau pasakyti, kad ji tenkintų stabilumo reikalavimą, kuris yra reikalingas ilgalaikiam planavimui tokiems dalykams kaip sanglaudos politika arba ŽUP. Tačiau išvelgiu dvi problemas, dėl kurių aš manau šiandien mūsų diskusija ir organizuota. Pirmiausia, neužtenka demokratinės atskaitomybės. Visa sistema Daugiametinė bazė yra koncepcija, kuri, mano nuomonė, yra visuomeniai menkai suvo, suprantama. Turiu galvoje mokesčių mokėtojus, kurie tas programas finansuoja. Apie tai turime daugiausiai kalbėti. Ir Lisabono sutarties, manau, e, prieimimas tai dar labiau suaktualino. Šią programą reikėtų geriau suderinti su komisijos ir parlamento kadencijomis, nes, mano nuomonė, tai būtų naudinga. Ir tą galėtume pasiekti turėdami penkerių metų biudžeto terminą. Antras dalykas yra susijęs su lankstumu. Kaip daugelis kalbėtojų jau sakė, matome, kaip e, įvykiai greitai e, rutuliuojasi šiais laikais ir ES prioritetai nuolat yra peržiūrimi. E, dabar vyksta procesas, kuris leistų tas peržiūros organizuoti dažniau. Tačiau aš nesakau, kad tai prieštarauja ilgalaikiam e, pirmos ir antros antraštinės dalies stabilumo planui. Aš manau, kad e, ateityje biudžetai bus griežtesni ir maržos bus mažesnės, todėl lankstumas būtų tik pranašumas. Visą tai rodo, kad aš asmeniškai pasisakau už penkerių metų programą, man e, įdomi atrodo 5 plus 5 komisijos pasiūlyta koncepcija, tačiau man atrodo, kad tas vidutrinės trukmės peržiūros numatymas būtų pakankamai geras, e, nebent tada tuo metu būtų galima e, sukurti visiškai naują programą. Bet jeigu ta peržiūra nebus pakankamai gera, tai tada per dešimt metų gali susidaryti ir įsišaknyti tam tikros problemos, kurias dabar matome skirtingose partijose. Taigi aš pasisakau už penkerių metų programą ir aš mm, gana ramiai žiūriu į tai, kaip ji bus pritaikyta. Obrigado. Miguel Portas. Uma primeira. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pirmoji pastaba būtų susijusi su orais ir ekonomika. Kaip klausėme dėl to, e, ar e, programos reikia penkiems ar septyniems metams, tai tada manau, kad reikėtų pradėti galvoti Taigi, tai saugus pasirinkimas valstybėms narėms, nes valstybės narės finansuojamos iš biudžeto. Tačiau tai nepasitarnauja dinamiškam planavimui ar valstybinėms investicijoms, jeigu prisiminsime, kad mūsų šalių ekonomikos funkcionuoja vis stiprėjančioje netikrumo, nežinojimo atmosferoje. Ir tas netikrumas ima mus gaupti iš visų, supti iš visų pusių, ypač vertinant strateginę perspektyvą. Ir dėl to, man atrodo, septyniarių metų laikotarpis visada bus netinkamas pasirinkimas. Ir man nepatinka 5 plus 5 variantais. Ne tik dėl išvardintų priežasčių, nes nėra garantijų, kad bus atlikta tinkama vidutinės sukmės peržiūra, čia remiuosi patirtimi, tačiau remiantis tą prielaidą, uh, 5 plus 5 variantas reiškia, kad kiti 5 metai yra ankstesnių pirmųjų 5 metų pratesimas. Taigi, žiūrint iš viską, į viską iš tokios perspektyvos, bandymai e, programų rengimą įsprausti griežtesnius rėmus yra netinkamas sprendimas, nes ekonomika tampa vis labiau pažeidžiama. Ir čia noriu išsakyti savo antrą pastebėjimą kada bus paskelbtas naujas penkių metų laikotarpis? Nuo, nuo 2016 dėl politinių sumetimų. Kitas Europos parlamentas turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę. Jis neturėtų būti. Jis neturėtų būti apribotas tik tai automatiškų paramos davimų tam, dėl ko jau susitarta. Taip pat e, demokratinę atskaitomybę reikia sieti su lėšų panaudojimu, su biudžeto tvirtinimo tvarka. Ir todėl yra, man yra aišku, kad mes negalime ignoruoti būtinybės užtikrinti tinkamą dalyvavimą. Kodėl aš manau, kad mūsų komitetas turėtų pasirinkti kitą finansinę perspektyvą nulinio, nulinio pagrindo perspektyvą. Tai yra. Reikėtų remtis jau patvirtintais, to, to, tais biudžetais, kurie jau buvo parengti. Aš tikrai turiu rimtų abejonių dėl laikotarpio po 2014, jeigu prisimėsime, kokia yra dabartinė politinė situacija ir vyriausybių santykiai. Dar vienas pastebėjimas. Visiškai pritariu socialdemokratams. Manau, kad metus trunkančios dėrybos yra pakankamai ilgos dėrybos, o dėl lankstumo, manau, mums reikia daugiau nei dabar turime šioje srityje. Ne tik biudžete, bet taip pat ir už jo ribų. Nematau prieštaravimo tarp penkerių metų planavimo, planų rengimo ir stabilumo užtikrinimo ir žemės ūkio politikoje, ir struktūrinių fondų politikoje. Nes ta kreivė gali prasidėti finansinio laikotarpio pradžioje ir ji kyla ir ji tęsiasi iki pat mūsų darbo pabaigos. Kitaip tariant, galim, galėtume remtis požiūriu, kuris mums leistų skirti kai kurias lėšas pagal tą finansavimo laikotarpį, bet nebūtinai tie visi laikotarpiai ir pradžios visų programų turi sutepti. Aš taip pat manau, kad turėtų pakakti vienerių metų dėrybų laikotarpio, tačiau prieš pradėdami apie tai mąstyti, šanksto turime pradėti dėrybas su taryba ir pasiekti atitinkamų rezultatų dėl to, kaip turėtume pradėti svarstyti kitą finansinę perspektyvą. Tačiau šiuo metu taryba atsisako šiuo klausimu su mumis kalbėtis, jeigu negalėsime susitarti dėl atitinkamos struktūros ir jeigu tarybai prireiks daugiau nei metų, kad dėl ko nors su mumis susitartų, tai padėtis gali tapti sudėtinga. Aš ieškau salėje akimis FD atstovo, tačiau nematau nei vieno. Todėl dabar leisime pasisakyti užsiregistravusiems kolegoms ir perskaitysiu jų pavardės. Marinescu, Raimas, Dantin, Udžijas,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 Taip, tačiau esu tikra, kad e, kuomet frakcijoje e, svarstysite šį klausimą, tai tavo pozicija taps ir frakcijos pozicija. Konstancija Krėl dabar. Ačiū labai, Jūta. Aš tikiuosi, kad e, taip neatsitiks, kaip tu ką tik sakei, ir kad kolegos frakcija persvarstys savo poziciją. Aš nuo 91 metų dirbu Europos parlamente ir Tai ne pirmoji finansinė perspektyva, kurios svarsime dalyvauju, kadangi daugiausiai dėmesio savo darbę skiriu regioninės politikos e, klausimams. Dėkoju pranešėjui už tas keturias e, teorinės galimybės, tačiau taip pat prašau įtraukti į apmąstymo dokumentą ir septynių laiko metų trukmės galimybę. Su parlamentarai e, labai daug dėmesio skiria demokratijos klausimams ir e, bando sieti juos su parlamento kadencijos trukme, tačiau e, mano nuomonė mūsų komitete daug dėmesio skiriama taip pat ir sanglaudos politikai, todėl paprašyčiau pabandyti įsijausti į mūsų piliečių regionuose gyvenančių kailį ir pagalvoti, kokį poveikį jiems gali turėti penkerių arba septyniarių metų finansinės perspektyvos trukmė. Galbūt šiek tiek perlinksiu lasdą, tačiau e, aš nemanau, kad mums pakaks vienerių metų dėrybų e, laikotarpio. Institucijos e, iš tikrųjų, tačiau leidžia savo 2,5-3 metus dėrėtis ir galiausiai priima e, sprendimus už uždarų durų, priima juos regionų sąskaitą ir e, jeigu regionams yra atimamas laikas priimtus sprendimus įgyveninti ir perspektyvos trukmė sumažinama dviem metais nuo 7 iki 5 metų, tuomet tai gali tapti tikra problema. Kaip mes galime dėrėtis dabar 2-3 metus ir e, nesugebėti, kad mūsų darybų rezultatai virstų tikrai gerais regionuose įgyvendinamais europiniais projektais. Aš manau, kad reikia labai aiškiai pasakyti, kad viena vertus 2,5 metų dėrybų trukmė ir penkerių metų finansinės perspektyvos trukmė. Dėl to netgi neverta dėl tokios perspektyvos dėti pastangų. Antras aspektas, kuomet e, bandome įsigilinti į atskirus projektus, jų trukmė yra žymiai ilgesnė nei vienas ar du metai, jie susiję su ilgalaikėmis regionų ekonominėmis strategijomis, kurių rengimo mes taip pat reikalaujame, todėl šiems projektams yra būtinas žymiai ilgesnis finansinis saugumas, o nei penkerių metų trukmės, kuomet svarstame galimybę du kartai po penkis metus arba dešimties metų trukmė, tai aš būčiau linkusi sakyti, kad tokia galimybė yra per daug nelanksti. Jeigu numatysime tikrą peržiūrą, tuomet galime iš karto pasilikti prie penkerių metų trukmės ir po to peržiūrėsime viską E, o jeigu numatysime e, dešimties metų trukmės laikotarpį, tai po penkerių metų arba kažkada per to laikotarpio vidurį e, negalėtume priimti lankščių sprendimų, todėl aš prašyčiau patvirtinti septyniarių metų finansinės perspektyvos trukmę, kuri mano nuomonė pasitvirtino. Jeigu dar turėtume omenyje N plus 1 ar N plus N plus 2 arba N plus 3 taisyklės taikymo galimybė, kuomet pasibaigus finansiniai perspektyvai galime pratesti konkrečių projektų finansavimą. Manau, kad parlamentas ir komisija nesvarbu kokiu būdu, tačiau visą laiką dalyvauja biudžeto planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo procese ir gali pasinaudoti atitinkamą lankstumo priemonę, kad pakeistų atitinkamus biudžeto finansavimo aspektus. Mums ta lankumo priemonė yra reikalinga, komisija privalo numatyti tam tikrą rezervą, maržą, kad būtų galima reaguoti į nenumatytus dalykus, mokantis iš pastarųjų trijų finansinių perspektyvų, būtų galima daryti išvadą, kad sangodos politiką, galima planuoti, galima renkti užtikrintas e, finansavimo strategijas, tačiau jas vis tiek e, viena ar kitoje vietoje reikia papildyti, todėl privalome numatyti lankstumo galimybę reaguojant į nenumatytus dalykus. Taigi, turime nepamiršti, kad finansinę perspektyvą mes nustatome ne tik savo, tačiau ir ES piliečiams, todėl privalome atsižvelgti e, į piliečių nuomonę, taip pat siekti, kad jie suprastų, kokį darbą mes čia dirbame, todėl aš pasisakau už tai, kad būtų patvirtinta septyniarių metų trukmė tam, kad žmonės uh, uh, mūsų regionuose, savivaldybėse senijuose neturėtų iš naujo prisitaikyti po penkerių metų prie finansinės perspektyvos peržiūros rezultatų. Pratesti dabartinės finansinės perspektyvos galiojimą, mano nuomonė, būtų klaidinga, nes nebelieka jau teisinio pagrindo taip elgtis, o tai reiškia, kad valstybių narių regionai turėtų pateikti naujus planus e, dviejų metų laikotarpiu, atsižvelgiant į ne, ne į Lisabono strategiją, o į strategiją Europa 2020, pateikti tokius planus e, tik tai dviejų metų laikotarpiu, mano manimo, būtų labai sudėtinga ir aš tikrai nežinau, ar taryba šiuo metu galėtų įsivaizduoti, kokie padėtyje ES atsidurs po dviejų metų. Manau, kad <clears throat> parlamentas turėtų dabar sutelkti pastangas ir stengtis dabar užbaigti dėrybas dėl finansinės perspektyvos. Šiuo nepaisant to, koks būtų galtinis sprendimas, aš pasisakau už septynerių metų trūkmę. Ačiū dabar Frank Engel. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pratesti pono Karaso išsakytą mintį pačioje pradžioje. Man šiek tiek jokinga, kad šiandien kalbame apie kitą, kitos finansavimo perspektyvos trukmę, kai tuo tarpu nuo, nuo savo komisija dar nesijėmė tų klausimų, kuriuos, pas kurių pasižadėjo imtis Taigi man įdomu, kaip viskas turėtų iš tikrųjų vykti. Atrodo, kad e, e, svarbiausia yra tai, kas vyksta užkulisiuose kita, kitoje salėje šiandien vykstančiame susitikime ir mes atrodo, mums teks tiesiog pri, susitaikyti su e, e, tuo, kokie sprendimai bus primamti. Ir atrodo, kad niekas nenori duoti daugiau negu vieną procentą BNP, nors mes prašome daugiau. Ar jūs suprantate, ką, jų, ką, ką mes šiandien prie, pritarsime? Mes tasime tam, kaip gyvensime iki 2023 metų. Mes visiškai nebūsime pažengę, kalbant apie Europos finansavimą. Jeigu mes pritarsime finansavimui, jeigu jį iššaldysime tame lygyje 13 metų, remiantis prisprendimu, kuris primamas šiandien. Mes turėtume kalbėti apie kitos, per, apie, apie kitos perspektyvos trukmę, tačiau ką jį turėtų apimti. Ir remiuosi pateiktų dokumentu. Žemės ūkiu. Žemės ūkis. Sanglauda ir solidarumas. 30 procentų daugiau Kita tema - moksliniai tyrimai, energetika, transeuropiniai tinklai, taip pat išorės santykiai, išorės reikalai. Tačiau niekas nekalbėjo apie, nau, apie naujas kontrolės ir finansavimo sritis. Taip pat bus kalbama apie finansavimą. Aš žiūriu, kokius darbus mūsų komitetas turėtų atlikti per kit, nuo kitų metų pradžios. Taip pat kai kurios pranešimus turėsime svarstyti. Ir mes ateities finansavimą, sąjungos ateities finansavimą mes skir, skiriame vieną pusdienį. Paskui nuosavėsiams ištekliams pusdienis numatytas. Ir paskui parengsime pranešimą. Ar Bet mes nekalbame apie politinius iššūkius. Taip pat reikės, atrodo, susitarti dėl perspektyvos ateities. Ir nežiūrint, kalbant apie mūsų komiteto darbą ir apie biudžetą, Man įdomu, kiek yra kolegų toje salėje, kur kalbama apie nacionalinius biudžetus. Finansinis planavimas dešimčiai metų yra man pats jokingiausias kada nors girdėtas dalykas. Penkių metų, penkmečio planai yra neįmanomas dalykas, o septynmečiai planai yra įmanomi tik tai tuo atveju egzistuoja sutartis, tokios, tai yra visoje statinio tokie kaip Lisabono sutartyje, kurie numato e, išlaidų ribas. Parlamentas siekia tam tikrų dalykų ir mes tai svarstame šiame komitete, tačiau dešimties metų finansavimo laikotarpis yra neįmanomas. Turime kalbėti apie penkis metus. Kas būtų protinga? kokia strategija būtų protinga. Kalbame apie 2020 strategiją. Nuo 2013 mes viską vertiname pagal tai, ar dar 6 metus, ar dar 7 metus viskas truks. Man logiška atrodo tokia išvada. Iki 2010 mes tikimės įgyvendinti labai ambicingų tikslų ir kita finansinė perspektyva apims tą laikotarpį iki 2020-ųjų, tačiau mes galime tikėtis, kad tuos tikslus įgyvendinsime ir jų pasieksime tik tuo atveju, jeigu jie bus fiksuoti politiškai, jeigu bus politinė valia. Taigi, man kita finansinė perspektyva susijusi su, su tuo. Susalgia, kad Europa, ateities Europa nes, ne, neišleis daugiau ne, nei vieną procentą BNP visų nacionalinių pajamų. mes tikriausiai išgyvensime mūšyje dėl 2011 biudžeto, kuris tuoj baigsis. Mes užtikrintime finansavimą kitiems dviems metams ir kita finansinė perspektyva bus tokia, kurioje valstybės narės bus laimėję prieš kitas valstybė, europinės institucijas ir kur bus fiksuota, kad ES biudžetas nesudarys daugiau nei 1 procentą BNP. Na, tai manęs neįkvėpė dalyvauti panašiuose renginiuose ateityje. Ačiū. Ja, vielen Dank. Das kann ich natürlich verstehen, wobei wir Aš puikiai suprantu, tačiau vidutinio laikotarpio trukmės finansų perspektyvos planavimo mes neturėtume kvestionuoti. Žinau, kad e, mūsų biudžeto tvirtinimas skiriasi nuo nacionalinių biudžetų, nes nacionaliniuose biudžetuose E, vidutinio laiko tarp finansinio planavimas yra pagrindžiamas atitinkamais finansų ministrų dokumentais. Ir jeigu galima daryti išvadą, kad nebus galima pasiekti užsibrieštų tikslų, tuomet teikiamas naujas biudžeto projektas. ES lygmenių tai daroma pasirinkus teisės akto formą siekiant užtikrinti tam tikrą finansavimo saugumą, nes mes 80 procentų esame subsidijuojamas biudžetas, tiksliau mūsų biudžetas, todėl turime tokį finansavimo saugumą užsitikrinti. Todėl man yra sunku priimti tavo e, vidutinio laikotarpio trukmės e, finansinės perspektyvos kritiką Ši sistema buvo išrasta tam, kad būtų užtikrintas finansinio planavimo saugumas ir aišku, biudžetininkai gali teikti, kad vienoje ir kitoje vietoje dažnai pritrūksta lėšų, tačiau jeigu pažvelgtume bendrai ir iš esmės, tai galėtume daryti išvadą, kad valstybių narių, valstybės narėse vykdomos politikos iš tikrųjų buvo finansuojamos daugmaž e, patenkinamai. Ir tai jau yra vertybė pati savaime. James Ellis dabar. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, turėtume numatyti septynių metų trukmės galimybę, nes pastarojus tris kartus mes tą darėme ir apmąstymo dokumente Salvadoras apie tai kalba kad audito rūmų atitinkamas e, dokumentas dėl biudžeto lėšų naudojimo patvirtinimo yra nemažai problemų, pavyzdžiui, panaudojant struktūrinių fondų lėšas ir ten e, patikinimo deklaracijos e, mano šalyje, pavyzdžiui, nėra išduota, taip pat nėra patvirtintas deramas lėšų panaudojimas atskirose srityse ir lėšų administravimas taip pat remiantis mūsų patirtimi, tiksliau savo nuo 84 metų noriu pasakyti, kad e, nuo 84 iki 99 metų mes e, dėrėjomės e, dėl biudžeto pakankamai intensyviai tačiau per tuos 20 metų aš konstatavau, kad e, biudžeto e, komitetas nesugebėjo užtikrinti visos sistemos atskaitomybės. Ilgametės e, finansavimo programos yra perkeliamos į e, biurokratų kabinetus ir nacionalinėms administracijoms yra užkraunama atsakomybė už lėšų valdymą. Todėl manau, kad geriausia dabar būtų pasirinkti trečiąją opciją, nes jeigu pasirinktume ketvirtąją 5 plus 5, negalėtume remtis ankstesnių peržiūrų rezultatais, aišku, galėtume remtis Lisabonus sutarties nuostatomis ir visi skaičiai tampa aukso vertės nacionalinių biurokratinių sistemų požiūrių, tačiau jeigu mes norime užtikrinti demokratinę atskaitomybę ir to labai siekia Baroso komisija, e, komisijos pinkas Baroso visiškai neturi e, jokios įtakos. E, E, komisijos e, neturi jokios įtakos finansavimo sistemai ir atskiriams jos etapams, todėl man atrodo visiškai logiška, kaip minėjo daugelis kolegų, kad reikia patvirtinti ir užtikrinti, kad ši finansinė perspektyva remtųsi nautinė sistema ir būtų jos trukmė suderinta su Europos parlamento ir kitų institucijų e, kadencijomis. Aišku, tai gali šiek tiek daugiau kainuoti, siekiant viską suderinti. Tačiau e, jeigu komisijos kadencija nesutaps su finansinės perspektyvos trukme, tai gali iškilti grėsmė įvairių projektų gyvendinimui ir didėti, padidėti biurokratinė našta. Todėl manau, kad pirmiausiai reikia parengti programas, surenkti rinkimus, priimti sprendimus ir e, po to jau tvirtinti e, atitinkamas finansinės perspektyvas, tai padidintų visos finansų sistemos atskaitomybė padidintų taip pat ir lankstumą, nes jeigu trukmė būtų penkeri metai, kaip minėjo Otmar Karas pradžioje, žmonės iš tikrųjų labai atidžiai stebėtų, ar laikomasi patvirtintų e, politinių strategijų gyvenimo mechanizmų. E, apibendrimas galiu sakyti, jeigu biudžeto padėtis būtų ideali, tai e, skirtume daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai, sanglaudos politikos lėšos geriau naudotume ir aš sutinku, kad sanglaudos politikos projektams reikia e, ilgesnio finansavimo nei penkeriems metams, taigi čia būtų galima taikyti 5 plus 5 modelį ir e, e, būtų galima patvirtinti tokią bendrą E, skaidrę programą, kuria būtų atsižvelgiama į sanglaudos politikos poreikius, būtų galima užtikrinti ilgesnio laikotarpio planavimą. Noriu vieną e, dar pabaigai pastebėjimą pasakyti. Manau, kad e, iki kitų metų birželio reikia surinkti tinkamą diskusiją plenarnėje sesijoje, nes priešingų atveju Šios klausimus svarstysime tada, kai komisijoje bus priimti sprendimai, pavyzdžiui, patvirtinti 5 plus 5 modelį ir jeigu mes e, tik tai birželį patvirtinsime vienus e, pasiūlysime vienus dalykus, komisija galbūt jau bus patvirtinusi kitus, taigi manau, kad reiktų vasarį arba kovą dar kartą sušaukti komiteto posėdį, kai Raimars bus ir kiti ir atitinkamą diskusiją surenkti per plenarinį posėdį, nes e, tik taip galime užtikrinti visos sistemos e, finansinę drausmę ir lankstumą. Ja, vielen Dank, James. Jetzt äh, uh... Ačiū Džeimsui, dabar ponai Marinescu žodis teikiams. Mes, doamna președintă, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc lui Salvador pentru acest document și pentru... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju ponui Salvadorui už tokį dokumentą ir e, jo darbo pobūdį, nes e, suderinti e, nuomonės tokiam apmąstymų dokumentui yra labai naudinga, nes e, dėl to atsiranda daugiau aiškumo ir galime geriau diskutuoti šiame komitete. Galime rasti atsakymų į tam tikrus klausimus, kurie, mano nuomonė, yra įdomus visiems parlamentarams, ne tik mano frakcijai. E, daugiametės finansų perspektyvos trukmė yra labai įdomi tema, nes Nacionalinis biudžeto e, planavimas didelė dalimi taip pat nuo to priklauso, kaip ir regionų biudžetas. Kažkas pasakė, kad dažnai nacionaliniai biudžetai yra planuojami ketveriems metams ir sunku būtų tą terminą viršyti. Aš nemanau, kad taip yra iš tikrųjų, kadangi dažnai nacionaliniai biudžetai yra e, formuojami vyriausybės e, kadencijos trukmiai. Žinoma, Europoje reikalai kitaip klostosi, bet e, trumpesnė kadencija reiškia, kad galima pakeisti biudžetą atsižvelgiant į naujas finansų aktualijas. O ilgesnis laiko tarpas leistų geriau e, sukurti ilgalaikį finansavimą skirtingose programuose. Manau, kad yra savų pliusų ir savų minusų abiem atvejais. Aš manau, kad reikia ieškoti tam tikro aukso vidurio, ieškokime trumpesnio laikotarpio. Ir tada be bejonės parlamentas ir komisija galėtų geriau suderinti pozicijas. Tačiau problema yra ta, kad e, per dėrybas dažnai e, viskas netaip susiklosto. Pasikeičia parlamentas, pasikeičia komisija ir e, reikalai pasikeičia. Reikia naujų diskusijų, naujų, naujo tempo formuojant biudžetą turi būti suformuotas. Jeigu mes penkeriems metams viską planuosim, tai bus gerai, bet neretai e, biudžetas turi būti patvirtinas likus šešiems mėnesiams iki naujos komisijos kadencijos pradžios. Jeigu galvojame apie septynių metų finansų perspektyvą, galbūt būtų geriau. Aš manau, kad tai yra tinkamas laikas ir jis yra pasiteisinęs anksčiau. 5 plus 5 variantas, manau, kad e, geria, šiuo atveju būtų geriausias. Manau, kad tai būtų aukso vidurys tarp šių dviejų variantų. Pakankamai ilgas laiko tarpas, vadinasi, galima programas formuoti gana e, ilgai trukmiai, tačiau tuo pat metu atsiranda galimybė e, pakoreguoti suderinti biudžetą e, pribrendus laikui. Tai būtų kur kas geriau negu dabar. Komisija, žinoma, e, yra suinteresuota, kad vyktų peržiūra ir kad būtų atlikti reikalingi pakoregavimai. Taigi aš manau, kad 5 plus 5 yra geriausias. Ačiū. Manau, kad visiems labai patogu įsivaizduoti, kad Europos biudžetą pasitelkus galima lankščiai reaguoti į ekonominę padėtį. Tačiau aš tokiai nuomonė nepritariu. Kodėl? Todėl, kad e, žvelgiant iš valstybių narių varpinės yra visiškai normalu teikti, kad ekonominė padėtis yra bloga, todėl reikia mažinti įmokas į es biudžetą. Tačiau žvelgiant iš, ekono, iš europinės perspektyvos, siekiant pridėtinės europinės vertės, panaudojant ES biudžetą, mes turime daugiau projektų finansuoti iš ES biudžeto. Sunkiu ekonominiu laikmečiu. Todėl manau, kad būtų gerai, jeigu nepriklausomai nuo ekonominės padėties galėtume planuoti ES biudžetą. Tačiau yra kaip yra, pritaraimers. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už jo labai aiškiai parengtai savo pasiūlymą su įvairiomis opcijomis. Svarbu yra lyginti tarpusavyje skirtingus finansinės perspektyvos lygmenis, tačiau reikia taip pat atsižvelgti ir tos perspektyvos įgyvenimą valstybėse narėse arba jos, jų regionuose. Taip pat reikia nepamiršti, kad prieimus tam tikrus sprendimus Europinių lygmenių užtrunka šiek tiek laiko, kol yra gyvendinami regionų lygmenių. Tai reikia atkreipti dėmesį ir, pavyzdžiui, svarstant trečią opciją, kuri man atrodo logiškiausia, tačiau reikia mūsų svarstyti bent jau du variantus, kalbant apie e, įgyvendinimą ar e, tą modelį pasirinkti 5 plus 5 ar pasirinkti 10 metų trukmę tam, kad užtikrintume didesnės, didesnį stabilumą šioje srityje, nes mums viena vertus reikia daugiau e, lankstumo ir skaidrumo, kalbant apie mūsų įgaliojimų vykdymą, tačiau kita vertus privalome užtikrinti seniūnijoms ir savivaldybėms tam tikrą finansinį saugumą ir Todėl aš manau, kad prasminga būtų pasirinkti dešimties metų trukmę. Todėl galbūt reikėtų mums bandyti ieškoti aukso vidurio ir e, kai kurioms biudžetos rytims pasirinkti penkerių metų, o kitoms dešimties metų trukmę. Ačiū. Madame Reimer vient dire exactement ce que je voulais dire. Labai trumpai kalbėsiu, nes e, ką tik buvo pasakyta tai, ką aš norėjau pasakyti. Uh, Vieną nedidelį dalykėlį tik pridursiu dėl tvarkaraščių. Aš manau, kad daugelio mūsų piliečių akise ES trūksta demokratiškumo. Ir kaip tą gal galima būtų pateisinti? Komisijos, kaip ir mūsų, mandatas yra atnaujinamas kas penkerius metus. Taigi, ar teisė tai yra tai, kad parlamentas ir komisija sukurs politiką įgyvendinimui, tuo tarpu, kai kiti e, neturės galimybės dėl jos nieko pasakyti. Todėl aš manau, kad negalime e, pradėti e, biudžeto termino praėjus dviem ar trim mėnesiam po parlamento paskirimo komisijos dar nepaskyrus. Aš manau, kad e, mūsų kampanijos turi būti pagrystos tam tikromis e, idėjomis ir mes turime e, organizuoti labai konkrečią diskusiją ir biudžetas galėtų prasidėti šį kartą bent jau ne 14, o 16 metais. Ir demokratinis legitimumas galėtų būti deramai gyvenintas praktiškai. E, kadangi kalbame apie e, demokratinio legitimumo stogą, turime užtikrinti, kad ES politika būtų teisingai suprasta demokratijos požiūriu kas septynerius metus tos pačius klausimus aptarinėjame. Biudžetą įvairiausius projektus. Kiekvieną kartą viskas turi būti sprendžiama e, pakartotinai. Jeigu dabar pažiūrėtume, kokios problemos susidarė po sprendimų priimtų 2007 metais, tai pamatytume, kad jos e, užsitėsė iki pat 2010 metų galo. O dabar mes jau kalbame apie kitą finansų perspektyvą, apie kitas reformas. Aš nežinau, kokia padėtis yra e, jūsų apygardose, bet kai aš grįžtu namo, man žmonės sako, jūs jau šnekat apie reformą. O mesgi dar tik vargu, vargiai sugebėjom suprasti, kodėl jūs priemėt vienodą ar kitokį sprendimą per ankstesnę biudžeto trukmę. Taigi, jeigu mes sutrumpintumėm daugiametės finansų perspektyvos trukmę, tai būtų nenaudinga mūsų reputacijai piliečio akise. Nebent mes gal pakeičiame biudžeto programavimo sistemą. Taigi aš sutinku su to, ką Salvadoras sako. Reikėtų tam tikras projektus ar tam tikras priemonės e, pr įgyvendinti ilgiau, o biudžetas turėtų būti reguliariau peržiūrimas, kad būtų atsižvelgiama į ūkio realybę. Uh, Da, padėtis, kuris susidarė dabar, 2010 metais, labai ženkliai skiriasi nuo to, kokia ji buvo, kai aptarinėjom dabartinio biudžeto perspektyvą. Taigi 5 plus 5 būtų visai gera alternatyva, jeigu mes galėtume prieš pastatyti penkerių metų biudžeto laikotarpį tam tikroms programavimo priemonėms, kurios gali trukti net dešimt metų. Panas Udžijas dabar mi sembra. Ačiū pirmininkė. Į pabaigus tą bendrą diskusiją, kuri šiandien vyksta, e, tai e, bet suprantam, kad dabar mes įsiveliam į tam tikras e, praktiškas detalės, apie kurias kalbėjome ir anksčiau. Būkim realistai, e, stebėkim, kokia padėtis susidarė dabar ir įvertikim, kokios yra mūsų pozicijos. Mūsų pozicijos turi būti apiprieštos skirtingose frakcijose ir reikia pagalvoti apie tai, kokius apribojimus mes turime pagal sutartis. Visą tai reikia matyti aiškiai. Be to, būtina suvokti, kokia yra tarybos pozicija, kuri E, dabar jau pradeda aiškėti. Supraskime, šiandienos diskusijose akivaizdžiai tapo aišku, kad mes negalime sutikti su tuo, kad planavimo pradžia ir politinė atsakomybė už planavimą bus du atskiri dalykai. O tokią poziciją išdėstė mano kolegos Alde frakcijoje. Ponas Alvaro pirmiausiai apie tai kalbėjo. Mes visų pirma sakome, kad vienintelė reali galimybė yra penkerių metų trukmė. Todėl reikėtų apie tą pagalvoti. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad yra elementų, kurių negalėsime išlaikyti penkeriuose metuose. Dabar mums tie penkeri metai atrodo labai patrauklus pasiūlymas, tačiau komisija turėtų panagrinėti, ar tam tikros problemos, pavyzdžiui, tokios, kurias minėjo ponė Raimers, gali būti išskirtos ir ar galima jas numatyti dešimties metų sistemoje. Todėl aš pateiksiu klausimą ponui Garygai. Ar galėtumėm išskirti tris, keturias pagrindinės ašis kurios pereitų iš vieno biudžeto į kitą kurios neapsiribotų tik, pavyzdžiui, vienu parlamentu ir vieną komisijos kadenciją. Turiu galvoje, pavyzdžiui, klimato kaitos klausimą arba stambiuosius transeuropinius transporto tikslus, tinklus. Tai yra projektai, kurie nesibaigia parlamento kadencijos pabaigoje. Ir mes tarsi atsakomybę už tos projektus perdodame kitai politikų kartai. Taigi mes e, turim suvokti, kad čia kalbam ne tik apie politikų skirtingas kartas, bet ir apie žmonių skirtingas kartas, visuomenės skirtingas kartas. Taigi gal reiktų pagalvoti apie privalomą metų, dešimties metų planavimo laikotarpį. Vadinasi, finansiniai perkelimai galės įvykti tik tai tų e, eilučių viduje. Nebus jokių kitų pašalinių manevrų. Galbūt pranešėjas galėtų pasakyti, kaip realu tai būtų padaryti į savo asmeninę nuomonę, turėtų išsakyti, nes, aišku, tyrimo kol kas nepadaryta. Gal jis asmeniškai galėtų pasakyti, ar įmanoma kažko panašaus turėti? Kinga Gönč, dabar ačiū. Ačiū, pirmininkė. Rengėme ateities planus, tačiau turime nepamiršti ir mm, realybės, su kuria susidurėme. Dėl 2011 biudžeto dėl nesusitarta, tikimės, kad greitai tas susitarimas bus pasiektas, bet dėrėti su komisija biudžeto klausimas yra, ir su taryba yra tikrai sudėtinga. Mes sakome, kad norime daugiau Europos taryba tam pritarė, tačiau ateityje, ateities laiko, ateičiai mums reikia daugiau lėšų. Ir krizė, na, krizės keliamas problemas nesumažėja dėl to, kad mes numatome finansavimą ilgam laikotarpiui. Ilgalaikių planų rengimas krizės metu yra pavojingas dalykas. Ir reiktų suvokti, kad mūsų reikalavimai, mūsų keliami kriterijai yra labai sudėtingi, juos tenkinti yra tikrai nelengva. Ir nauji tarp instituciniai santykiai dar nėra stabilizuoti. Mes tikimės, kad už kelių metų viskas patobulės ir kad susitarti bus lengviau, tai vyks sklandžiau, tačiau dabar dar taip nėra. Ir iš tikrųjų reikia galvoti ne apie tai, kad mums reikia daugiau laiko, jog pasiruoštume svarbiems sprendimams. Yra dar vienas svarbus aspektas. Tai yra demokratiškas legitimumas. Pabandykime numatyti rezervą uh, vis kiekvienai biudžeto eilutėj. Ir dabar, kad ir šis parlamentas ir kitų kadencijų parlamentai galėtų priimti sprendimus, nepasikesindami biudžeto stabilumą. Ir žinoma, ilgalaikis planavimas svarbus sanglaudos politikai, žemės ūkio politikai. Ir tai bus labai glaudžiai susijęs su tuo, kokie kokius išteklius mes turėsime ir kokiais išteklius galėsime disponuoti. Jeigu lėšos bus mažesnės, tai žinoma, mūsų sunkumai padidės. Taigi mąstykime ne apie 5, 7, 10 metų laikotarpius. Pa pamastykime apie kitas galimybės pat paskirstyti lėšas. Dabartinė sistema nėra bloga. Problema buvo tame, kad uh, mums nepakako išteklių biudžete kai kurioms naujoms sritims. Nemanau, kad nacionalinės biudžeto procedūros ir Europos, ir Europos biudžeto tvirtinimo procedūra yra labai jau tokios skirtingos ir kad, reikėtų, ir kad ją reikėtų keisti kiekvienais metais, bet kai kuriuos aspektus reikia peržiūrėti kasmet. Ir jeigu susirėmė dėl septyniarių metų, galėtume numatyti, kad kas kelis metus peržiūrėtume rezervą. Ir taip galėtume sakyti dėmesį į stabilumą, skaidrumą ir atskaitingumą. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ähm, es war... Ačiū. Buvo įdomu klausytis Kingos minčių apie tarp institucinius santykių stabilizavimą ir kad jis dar nevyko, nevyko po Lisabonos sutarties patvirtinimo. To girdėjome čia tam tikrą šurmulį, kurį galbūt e, būtų galima interpretuoti kaip tam tikrą ženklą, tačiau pamatysime, ką jis lems ateityje. Katalin. Noriu atkreipti dėmesį į kitą aspektą, nenorėčiau kalbėti apie jau minėtus argumentus, kalbant apie stabilumą ir lankstumą. Manau, kad reikia nepamiršti ir lėšų panaudojimo veiksmingumą. Visą laiką kalbame apie agentūrų institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimą, pastebime tam tikros pažangos, tačiau jos siekiama per lietai. Jau juntame nemažai pasipriešinimo valstybėse narėse, jeigu norime parengti tikrai veiksmingas priemonės, tai tam mums reikia daugiau laiko įgyvendinant e, kiekvienus e, naujus politinius sprendimus reikia pasitelkti naujas e, administravimo kontrolės priemonės ir reikalavimus. Todėl manau, kad po penkerių, per penkerius metus valstybės narėse negalime pritaikyti E, tų pačių priemonių, nes valstybės narės skiriasi, susiduria su specifinėmis problemomis ir tai pasakytina ne tik apie naujasias, tačiau taip pat apie senasias valstybės narės. Kaip pavyzdį pateikime sanglaudos politiką. Visose valstybėse sąjungos politikos lėšos panaudojamos pakankamai sunkiai, tačiau jeigu ES nori orientuotis į ateitį, o ne į praeitį. Taip turime mąstyti ir apie naujus išteklius, kuriems taip pat turime skirti atitinkamo dėmesio. E, penkerių plus penkerių metų trukmė e, pasitelkiant rimtą kontrolės mechanizmą, manau, būtų pats geriausias sprendimas. Pirmininkė, ačiū labai. Jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, tuomet aš norėčiau suteikti galimybę dabar apibendrinti galbūt e, mūsų pranešėją arba reaguoti į diskusijų metu išsakytas mintis. Man būtų įdomu išgirsti atsakymus iš juos klausimus, kaip pranešėjas ketina atsižvelgti į kolegų pasiūlytas mintis ir idėjas, galbūt būtų galima įsivaizduoti, kad mm, kai kurios politikos sritis e, neturėtų būti įtraukiamos į būsimą finansinę perspektyvą, pavyzdžiui, sągaudos politika, e, transeuropiniai tinklai, kitos sritis, moksliniai tyrimai, naujovių taikymas, Galbūt e, šioms sritims, šias sritis reikėtų atskirti, taikyti joms kitą finansavimo trukmę, kuris skirtusi nuo bendrosios finansinės perspektyvos trukmės. Antras dalykas susijęs su mūsų komiteto darbu ir Džeimso idėja apie tai, kad kovo mėnesį mes turėtume surenkti tarpinę diskusiją kad komisija galėtų pareikšti savo poziciją per plenarnį posėdį dėl įvairių aspektų, kuriuos mes čia aptarėme, ypatingai dėl finansinės perspektyvos trukmės. Salvadorų žodis. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir paprastai visos išsakytos pastabos yra labai naudingos, nes e, išsakyta labai skirtingų minčių ir visų kalbėtojų išsakytos nuomonės buvo skirtingos. Taigi, išsakyta labai didelė nuomonių, labai, labai vairios nuomonės išsakytos, mano, kaip pranešėjo darbas, dėl to lengvesnis nepasidaro, bet tai atspindi komiteto ir parlamento narių požiūrius. Tai yra, yra skirtingų nuomonių, kaip reikėtų spręsti kitos daugiametės finansinės perspektyvos klausimą. Pradėsiu nuo jūsų, ką tik išsakytų minčių komentavimo. E, jūs kalbate apie galimybę renkti ilgesnius ir trumpesnius finansavimo planus. Man tai tinka. Aš esu pasirengęs svarstyti visus pasiūlymus, tačiau manau, kad viską reikėtų vertinti vertikaliosios politikos kontekste, kurią reikės analizuoti. Turiuomenį sanglaudos politiką bei žemės ūkio politiką visų pirma. Manau, kad planavimo laikotarpiai šioms politikoms turi, turėtų būti ilgesni, o ponas Sudžijas kalbėjo ir apie transporto sektoriaus infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir e, transeuropinius tinkslus, teikdamas, kad šiems sektoriams irgi reikia ilgesnių planų. Taigi grįžtu prie savo pirminės minties siūlymo e, laikytis holistinio požiūrio ir analizuoti viską kaip visumą. Visa tai yra išvardinta 2020 strategijoje. Todėl būtų prasminga, jei kita finansav... kitas finansavimo planas būtų integruotas į 2020 strategiją, nes ta strategija apima daugelį pranešėjų išsakytų minčių ir toje strategijoje, daugelį kalbėtojų išsakytų minčių ir toje strategijoje tie pasiūlymai yra prioritetiniai. Pranešėjas pasisako už penkių penkių metų laikotarpį. Taip yra todėl, kad pranešėjas daug metų dirbo biudžeto komitete. Skirtingai nei kiti kolegos, mes visi žinome, kaip sunku užtikrinti lankstumą daugiamečio biudžete, kuomet viskas vyksta pagal daugiametės finansavimo programas. Septyniarių metų finansavimo programa yra tikrai labai nelanksti visiškai nelanksti. Ir kai tik tai pabandome atsižvelgti į netikėtai iškilusius klausimus, mums tai niekada nepavykdavo, nes rezervai maržos yra nepakankamai didelės ir biudžete trūksa lankstumo. Jeigu mums kažkas labai rūpi, manome, kad to konkretaus klausimo reikia imtis Lankstumo trūksta dėl to, kad antroji biudžeto antraštinė dalis nebuvo tinkamai įgyvendinta, o antroji dalis skirta bendrai žemės ūkio politikai. Ir čia norėčiau pasakyti štai ką žmonės dirbantis biudžeto komitete tikriausiai pageidautų trumpesnio planavimo finansavimo laiko taip pat. Tačiau kolegos tokie kaip ponas Krell arba kolegos dirbantis regionės politikos, kultūros komitetuose tikriausiai norėtų kiek įmanoma ilgesnio finansavimo laikotarpio. Toliau, 5 plus 5 variantas. Man atrodo, kad jis yra šiek tiek rizikingas, nes kaip ponai Ašford ir, ir Portas minėjo, 5 plus 5, ne tas pats, kas 5 padauginta iš 10. 5 plus 5 laikotarpis reiškia, kad pagal tokią schemą neįmanoma, visiškai neįmanoma užtikrinti biudžeto lankstumo, nes ribos bus nustatytos kiekvienai antraštiniai biudžeto kategorijai Ir jei Europos komisija nepateiks novatoriškų pasiūlymų dėl vidutinės trukmės peržiūros, bus neįmanoma užtikrinti lankstaus biudžeto. Ir taip pat manau, kad jei nustatytume ribas dešimčiai metų, tai jos niekas ir nesikeistų per dešimtmetį. Taigi, pakartosiu, peržiūra numatanti nuostata turi būti labai gerai suformuluota, išimtinė. Ir tikriausiai mes, nei vienas iš mūsų nežinome, kaip ji turėtų atrodyti. Ir nemanau, kad labai džiaugtumėmės dešimties metų planais. Se, septyneri metai, septynerių metų finansavimo laikotarpį jau egzistuoja. Uh, pagal juos dabar dirbame ir kaip ir ankstesnių finansavimo laikotarpių atveju mes skundėmės tų septyniarių metų planų nelankstumu. Taigi, nebent mes nesusitartume dėl nieko kito su taryba, mes turėtume rinktis penkių metų, o ne septynių metų laikotarpį. Tokia yra mano, kaip pranešėjo, nuomonė. Žinoma, Gali būti, kad reiks viską koreguoti, aptarus bendrą žemės ūkio politiką bei sanglaudos politiką. BŽUP ir sanglaudos politika. Jei sutrumpintumėm laiko tarp, mes turėtumėm iš naujo performuoti sa sangodos politiką įžymuosius įgyvendinimo sandorius, taip pat administracinių procedūrų suvienodinimo klausimas. Būtent todėl yra parengtas darbinis dokumentas dėl procedūrų e, suvienodinimo ir e, sanglaudos fondų valdymo tobulinimo. Kalbant apie BŽUP planavimo tikslais, ilgesnis finansavimo laikotarpis yra parankesnis tačiau žinau, kad BŽUP reformos kontekste, kurią inicijuoja ponas Čiolos, gali, galbūt bus susitarta dėl trumpesnio laikotarpio. Toliau galimybė pratesti dabartinį finansavimo laikotarpį dar dviems metams ir paskui perėti prie penkerių metų finansavimo ciklo. Nemanau, kad tai, tai reikėtų teikti ne kaip darbinį pasiūlymą, bet kaip atsarginį variantą tu, tam atveju, jeigu mums nepavyktų susitarti dėl nieko kito. Pamenu, kad derantis dėl ankstesnės, paskutinės finansinės perspektyvos, dėrybos vyko ne krizės metu, priešingai, jos vyko ekonominio augimo laiko, tarp 2005-2006, tuomet dabartinė finansinė ekonomikos krizė dar nebuvo prasidėjusi. Ir mums prireikė rimtų e, tarybos pirmininkių, kad susitartų. Blairas Britų pirmininkavimo metu, Junkeris Luxemburgo pirmininkavimo metu. Ir Šliuselis Austrijos pirmininkavimo metu. Taigi trys sunkės svorės figūros, kurios dėrėjosi. Nemanau, kad taryba turi, galėtų gilintis į šį klausimą, labai ištesti, vilkinti dėrybas dėl finansavimo laikotarpių. Manau, kad trečiasis variantas turi tapti atsarginiu, mes neturime jo teikti kaip pasiūlymo diskusijoms. Kalbant apie perim, perimą prie penkių metų laikotarpių, Aš nesakau, kad iš karto dėrybos žlugs, bet reikia mąstyti apie penkių metų pereinamąjį laikotarpį ir aplamai penkerių metų planavimo ciklus reikia svarstyti atsižvelgiant į Europos politikos sektorių ilgalaikius poreikius, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, sanglaudos, mokslinių tyrimų politiką. Tai yra svarbiausios politikos rytis. Pone pirmininkė, Daugelis kolegų, kur, kurių pamastymus atsakiau, jau išėjo. Aš atsižvelgiu, užrašiau jų pastebėjimus ir naudosios savo užrašais tole, tolimesnėme darbe. Toliau darbų tvarkaraštis. E, aš pateiksiu tikiuosi patikti komitetui dokumentą vasario kovo mėnesiais, bet bus reikalingos diskusijos, aptarimas. Manau, kad parlamente plenarinėje sesijoje mes jį galėtume tvirtinti tik tai birželio mėnesį. Žinoma, dar reikės išklausyti komisijos nuomonės. Komisija masto, apie, nori siūlyti 5 plus 5 variantą. Jeigu bus pasirinktas šis variantas, turėsime pateikti aišku pasiūlymą. Tačiau nereikia, nebūtinai reikalingas raštiškas dokumentas. Gali vykti diskusijos ir mes savo poziciją galime aptarti šiame komitete. Visos diskusijos vyksta viešai ir žinoma, mūsų darbinis dokumentas įtakos komisijos mąstymą. Bet už tai atsakingi komiteto pirmininkė bei pranešėjas. Mes turime pasi... užtikrinti, kad laikytumėmės visų e, terminų, darbo terminų sutartų su komisija. Aš daugiau nebekomentuosiu išsakytų min, kolegų išsakytų minčių, aš jas visas užsirašiau ir pasiūlymų, į pasiūlymas atsižvelgsiu, kai renksiu darbinį dokumentą. Bet norėčiau Dar kartą atkreipiu jūsų dėmesį tai, kad mano pasiūlymams pateikta, lab, pateikta nepaprastai besiskiriančių nuomonių. Svarbu, kad bendrijos biudžetas ateityje pasitarnautų mūsų tikslams. Pono Engelso jau nebėra, Mes norime dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų galima siekti politinio konsensuso. O kad tai būtų įmanoma, reikalingas techninis pagrindas. Reikia viską aptarti ir susitarti. Todėl, kad minėjau lankstumą, stabilumą prieš perėdamas prie atskirų politikos ryčių. Taigi visą tai turi turėti tam tikrą pagrindą. Ir todėl pirmąjį savo mandato pusmetį mes nusprendėme skirti techninių aspektų aptarimui. Ir kalbėsime apie e, aktualiausius aspektus, pas, o paskui persime prie konkrečių dalykų. Kalbėsime apie tai, kaip reformuoti politiką e, busimos finansinės perspektyvos kontekste. Ačiū, lauksime pranešėjo rengiamų darbo dokumentų. Tikiuosi, kad kitą savaitę jie jau bus pateikti. Ar dar būtų pageidaujančių jų kalbėti, nematau tokių. Dar daug liko laiko iki posėdžio pabaigos. Taigi, jeigu ketvirtuoju darbo tvarkės klausimu. Kiti klausimai nebūtų norinčių pasisakyti, tai praktiškai šiais metais tai jau būtų paskutinis sūrė komiteto posėdis. Ir žinau, kad dar šią savaitę su daugumai iš jūsų susitiksiu, kitą savaitę taip pat, tačiau nepaisant to, kadangi šio komiteto posėdis yra šiais metais paskutinis, linkiu tiek jums, tiek jūsų šeimoms gerų kalėdų, laimingų naujų metų ir tikiuosi, kad visi sveiki ir gyvi sustiksime kitais metais, sausio 13 dieną per pirmąjį mūsų komiteto posėdį, kitais metais visiems gerų vakarų.